puikų, e, puikią lyderystę. Ir taip pat e, paminėsiu Brexitą. Po Brexito referendumo buvo labai stiprus pareiškimai iš Londono, kad e, išeiti reiškia išeiti, jokio susitarimo, blogas susitarimas geriau negu jokio susitarimo ir taip toliau. Ir tas susitarimas turi būti panaudotas praktiškai. Mums pavyko tarptinklinio ryšio E, atsisakyti mokesčių. O kasgi atsitiks po to, kai Britanija išstos? E, mes susitarėme dėl duomenų reglamento, kad ap, apgintume, apsaugotume žmonių privatumą. Taip pat duomenų srautų taisyklių, kad apsaugotume savo pramonės įmonės. Tačiau kasgi visą tai su visu tuo atsitiks po Brexito? Viskas priklausys nuo Mūsų. Atsiprašau, sako pirmininkė, jau viršėjote vieną minutę, toliau kalbės ponė Čiauns vieną minutę. Kolegos, dėkoju visiems už e, jūsų kantrybę tvarkantis su Brexito košmaru. Aš taip pat apgailestauju dėl to, taip pat manau, kad švaistomas čia yra laikas ir energija. Pritariu Jums, kad nereikia visko dirbtinai mm, skubinti. E, susitikau Londone šeštadienį su šimtais tūkstančių žmonių. Jie ragino, kad žmonės galėtų balsuoti dėl galutinio susitarimo. E, jaučiama šita dvasia Londono gatvėse. Nuo 2016 situacija pasikeitė. 74 iš 75 apklausų e, pasraisiais metais buvo už tai, kad pasiliktume. Taigi, proeuropietiški jausmai Junktinė karalystė tikrai klesti. Tačiau mes vis tiek esame čia su nauju premjeru, kuris prarado, pralaimėjo e, bendruomenių rūmose visus balsavimus. E, tai yra beprecedentis nesėkmių lygis. Dabar nori, kad taryba ir šis parlamentas didintų spaudimą Westminsteriui. Tačiau šis susitarimas kelia rimtų klausimų. Žinome, kad Brexito tikslas yra e, sumažinti, suprastinti socialinius ir aplinkos standartus. Žinome, kad Johnsonu negalima pasitikėti, todėl šis susitarimas turi būti atidžiai išnagrinėtas čia ir Westminsteryje. Dėkoju, ponas Vels, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Junknė karalystė buvo puikia klientė ir draugė ES ir jos valstybėms narėms. Per 20 metų, iki 2018, ES mėgavosi beveik 750 milijardų priekybos perviršių su Junktinė karalystė. Junktinė karalystė taip pat prisidėjo 120 milijardų prie Europos projekto per tą patį laikotarpį. Ir ES yra viena iš šešių valstybių narių, kurios e, taip pat e, e, palaiko NATO išlaidų įsipareigojimą, kad užtikrintų saugumą visiems. Atsižvelgiant į tai, norėčiau žinoti, kodėl ponai Junkeris, Taskas ir Barnie mano, kad galima susitikinėti su tokiais lyderiais kaip Toniu Bleru, akivaizdžiai bandant kištis į Britanijos politiką. Buvo pasakyta, kad Šiaurės Airija turės būti ta kaina, kurią Britanija sumokės už Brexitą. Ar netiesa, kad Britai, e, su Britais ES šiuose dėrybose elgėsi nesažiningai? Ačiū. Toliau ponas Bogovič, vieną minutę. Dėkoju už suteiktą žodį. Aš Labai dėkingas esu ponui Tuskui už per penkerius metus palaikytą proto balsą. Taip pat dėkoju ponui Junkeriu už jo požiūrį praktiškai ir už puikius pono Barnie rezultatus derantis dėl Brexito. Aš esu iš Slovenijos. Me, iš Slovenijos. Mes mm, jaučiamės E, nusivylę dėl to, kad taryba atmetė e, galimybę pradėti dėrybą su Šiaurės Makedonija ir Albanija. Mes esame iš to regiono, kur suprantame, kad taika e, nėra savaime suprantamas dalykas. Žinau, kad daug reformų turi dar būti įgyvendinta šiuose šalise. Tačiau tokie signalai iš tarybos iš tikrųjų neramina. Ir tie iš mūsų, kurie pažįsta šią Europos dalį ir joje lankosi, siekdami ją priartinti prie ES, iš tikrųjų dabar patiriame didelius sunkumus. Dėkoju ponui Han už jo pasiekimus Balkanų regione, bet manau, kad tokie ES sprendimai iš tikrųjų pakeis balansą regione. Gracias, señora. López Aguilar, ačiū pirmininkė. Pirmininkė Tuskė, Tuskai, pirmininkė Junkerį, aš irgi noriu Jums padėkoti, nors Jūsų kadencijos metu mūsų me, sąjunga išgyveno daugybę krizių ir Brexitas ir visa kita, bet jūsų dėka mes tikrai dėrėjomės ir tas abipusiškumas buvo labai stiprus. E, tas abipusiškumas, kad e, mes Britus traktuosime taip pat, kaip Britai traktuos ES piliečius savo teritorijoje. Tačiau tas smėlio laikrodis tapo bomba. Buvo vilkinamas galutinis sprendimas ir dabar at, ir atrodo, kad breksitas be susitarimo yra labai e, tik įtikinamas sprendimas. Tiesiog bandoma populistiškai iškreipti e, tikrovę, sakyti, kad tu negali būti savo šalies pilietis, būdamas ES pilietis. Mums reikia siekti tikslų ir su vienu procentu BVP mes tikrai to nepasieksime. Mes turime suderinti tai, kas yra kalbama ir tai, kas yra daroma. Reikia tinkamas lėšas skirti ir pakankamai energijos skirti tam, kad tikrai gyventumėm tai, ką užsibrėžame. Dėkoju, pirmininkė. Pone Brinė, suteikiu Jums žodį. Merci, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Europos parlamento nariai, e, leidus ponu Junkeriui ir ponu pirmininkui, aš norėčiau sureaguoti į. The visas tas pastabas, kurias išsakė Europos parlamento nariai ir narės. Ir norėčiau taip pat padėkoti Jums už pasitikėjimą. Dėkoju ir poniai Garsiai Perės, ir Filipui Lamberts, ir Martinui Šedevar. Pastraisiais mėnesiais ir pastraisiais metais jūs rėmėte ir mane ir pasitikėjote manimi. Ponas pirmininkas Tuskas ir Europos komisijos. Po, pirmininkas e, Dažanas Klodas Junkeris e, visuomet e, gerbė Europos parlamentą ir mes matome, kad jūs vaidinate labai svarbu vaidmenį breksito procese ir būtent jūs tarsite galutinį lemiamą žodį. Taigi yra visiškai normalu, kad Didžiosios Britanijos parlamentas taip pat dabar prisimtų jam tenkačią atsakomybę ir pirmas žengtų žingsnį patvirtindamas tą susitarimą, dėl kurio mes susitarėme su Junktinės karalystės vyriausybė, o nebe jos. Tas susitarimas yra skirtas tam, kad galima būtų pasiekti visų siekimą tikslą. Tai yra užtikrinti, kad breksitas įvyktų tvarkingai. Aš tikiuosi, kad e, bus patvirtintas tvarkingas išstojimas, kuris bus kur kas naudingesnis nei netvarkingas išstojimas. Ir jei jie to nori, tai met šis susitarimas yra vienintelė galimybė tai užtikrinti. Parlamentas turės pritarti e, tam susitarimui. Ir negali būti jokių dviprasmybių čia e, būtina be abejo, kad tas sprendimas būtų priimtas atsižvelgiant į tai, ko siekiama e, dabar ir ko bus siekiama ateityje. Ir e, Donaldui Tuskui ir jo komandai, ir ponui Žanui Klodu Junkeriui, ir visiems komisijos nariams, ir ponui Ferhofštatui, kuris vadovavo darybininkų komandai. Norėčiau padėkoti už jūsų pasitikėjimą. Man patikėta misija, tai man ir patikėjo Žanas Klodas Junkeris, buvo tokia aš turėjau dirbti tam, kad užtikrinčiau, jog Junktinė karalystė pasitrauktų tvarkingai iš ES. Jokių kitų įsipareigojimų neturėjau. Ir to mes ir turime siekti. Tai yra sudėtinga užduotis, kompleksiška. Ir tai, tai yra akivaizdu. Ir uh, Darybos vyko dėl dalyko, kuris yra nenaudingas visiems. Niekuomet dar pono Faražų nepavyko įrodyti, kad bre, kokia būtų breksito pridėtinė vertė. Taigi dėrėjomės dėl neigiamų dalykų, bet dėrėjomės labai rimtai tam, kad atsižvelgtume į Britanijos žmonių nuomonę, net jeigu mes dėl jos ir gailestavome. Per pastrosius trejus metus mes dirbome taip pat objektyviai e, ir aistringai ir da, e, da, aistringai ieškodami tokių sprendimų, kurie padėtų mums įspręsti kiekvieną, visas problemas, kurios iškils dėl breksito ir pas mus, ir visame pasaulyje. Taip pat mes visuomet gerbėme mūsų partnerius, Didžiąją Britaniją, nes ponė pirmininkė, Mes nepaprastai gerbėme Didžiąją Britaniją, net ją žavimės. Ir mes dirbame neatsižvelgdami į da, tą vidinę politinę turbulenciją, kurią stebėjome Junktinėje karalystėje. Ta reikia paminėti, nes e, žinome, kad Brexitas sukūrė nemažai problemų ir Junktinėje karalystėje. Ir mes dirbome taip pat da, galvodami apie da, ilgalaikį perspektyvą. Brexitas nėra tiesiog istorijos pabaiga. Taigi dėrėjomės e, siekdami už, uh, užtikrinti taiką Airijoje. Kiekvieną dieną, kiekvieną dieną mes siekiame uh, priimti tokius sprendimus, kuris užtikrintų tą trapę taiką uh, Airijos saloje. Taip pat mes siekime apginti mūsų bendradarbiavimo pagrindą vidaus rinką, nes būtent tai padeda užtikrina mūsų bendrą gyvenimą, mūsų socialinį, ekonominį gyvenimą. Ir vidaus rinka turi būti sustiprinta, jai negali kilti pavojus. Ir taip pat visuomet rūpinomės dar vienu Europos parlamento ir mūsų prioritetu. Tai yra siekime užtikrinti dėl europiečių gyvenančių gyvenančių Junktinėje karalystėje. Puspenkto milijono Britų gyvena Europos Sąjungoje ir pusketvirto milijono europiečių gyvena Junktinėje karalystėje. Turime apsaugoti jų teisės. Ir dėkuoju ponui Ferhofštatui už jo atsidavimą e, šiam tikslui. Puspenkto milijono žmonių teisės bus apgintos tvariai ir Tai yra geriausia įmanoma garantija, kurios laukia mūsų piliečiai. Mes tikimės, kad viskas bus gyvendinta atsižvelgiant į praktinę, į realią situaciją. Ir mes ir toliau kartu su valstybėmis narėmis turime daryti viską, kad jungtinė karalystė laikytųsi prisimtų įsipareigojimų. Be to mes dėrėjomės suvokdami, kad Brexitas netaps istorijos pabaiga, todėl galvojame apie ateitį. Jungtinė karalystė nori pasitraukti iš daugiau nei 600 laisvos prekybos susitarimų. Ir mes nenorime palikti mūsų draugų, partnerių likimo valiai. Taigi mums reikės iš naujo kurti bendrus santykius. Pono Faražo jau nebeliko salėje. Jis minėjo, kad po šio susitarimo mūsų laukia dar treji metai sudėtingų dėrybų, bet tai yra akivaizdu. Taip, e, taip, mums reikės e, dėrėtis vienerius, dviejus ar trejus metus tam, kad mes galėtume iš naujo atkurti savo santykius po šių skirybų. Taip, mums reikės iš naujo susitarti dėl subalansuotos e, priekybos sutarties kurie užtikrintų lygias sąlygas visiems, kurie užkirstų kelią da, mokesčių da, dempingui, kurie da, užtikrintų, kad nebūtų pakengta vartotojų teisėms, kad būtų užtikrintas universiteto, akademikų, mokslininkų, studentų bendradarbiavimas, bendradarbiavimas gynybos srityje, da, u, u, išorės santykių srityje. Taigi da, visose šiuose srityse mes turėsime bendradarbiauti su Junktinė karalystė bet jau bendradarbiauti išvaldami visiškai kitas politinės aplinkybės. Taigi da, netrukus baigs darbą da, pono Junkerio duomė komisija, ponia von der Leyen ruošiasi perimti vadovavimą Europos, da, sa, Europos komisijai. Ir kai kas šiandien jau kalbėjo, kad breksito padariniai iš tikrųjų yra didžiuliai. Ir, bet kartu manau, kad mes galime pasimokyti iš to, kas įvyko. Kodėl Britai balsavo prieš Europą? Aš visuomet e, da, siūliau ir siūlau visiems susimastyti, kodėl tai įvyko. Mes turėtume iš to pasimokyti visose 27 valstybės narėse. Ir ponas Faražas ir jo bičiuliai kartais pamiršta, kad reikia sakyti tiesą piliečiams, kai jie ruošiasi balsuoti. Visų politikų pareiga yra sakyti tiesą Europos piliečiams. Mais il y a aussi euh, derrière le vote. Bet reikia suprasti, kad e, žmonės balsavo už Brexitą ir dėl to, kad buvo pasipiktinę, dėl to, kad Europa nesugebėjo apginti jų socialinių teisų dabar, kai vyksta svarbus pokyčiai pasaulyje. Ir mes Europoje turime kur kas e, labiau teigiamą darbo tvarkę. Ji neapsiriboja vien Brexitu. Ir ponia von der Leyen ir jos naujoji komanda. Da, ypatinga dėmesį skirs šiai teigiamai darbo tvarkiai. Ir e, aš e, džiaugiuosi, kad e, galėsiu dirbti ir su nauja komisija. Aš džiaugiuosi, kad galėjau trijus pastarosius metus dirbti su pono Junkerio vadovaujama komisija. Man tai buvo ir didelė garbė, ir didelis džiaugsmas. Ir aš norėčiau padėkoti jo komandai. Uh, už tai, kad jiems visuomet rūpėjo e, visuomet, net ir kalbant apie breksitą, užtikrinti, kad ES darbo tvarkė ir pozicija visuomet būtų e, teigiama. Dėkoju ponui Barnie, o dabar norėčiau suteikti žodį Europos vadovų tarybos pirmininkui ponui Tuskui. Prašome. Grazie, prezidente. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju už jūsų šiltus žodžius skirtus man. Uh, iš tikrųjų vertėjo penkerius metus laukti tokios akimirkos. Dėkoju ir už jūsų atsakingą poziciją dėl breksito ir dėl pratesimo. Tokiu būdu jūs pademonstruojate sveiką protą ir orumą. Po to, ką girdėjau šiandieną šioje salėje, neabejoju, kad mes turėtume traktuoti labai rimtai Britų prašymą dėl pratesimo. Dėkoju. Ir viso gero. Grazie, grazie prezidentė. Dėkoju e, ponui pirmininkui ir aš taip pat kartu su kolegomis norėčiau padėkoti jums už tai, kad jūs visuomet buvot pasiruošęs dalyvauti Europos parlamento diskusijose, debatuose, kurie vyko e, penki, per pasarosius penkerius metus. Taigi dėkojame jums už jūsų darbą. Dabar padarome pertraukėlę ir po to perėsime prie kito darbo tvarkės punkto. cominciamo prendete posto per cortesia prašau visus susėsti į savo vietas l'ordine del giorno reca la dichiarazione del presidente della commissione pagal darbotvarkę dabar išklausysime europos komisijos pirmininko pareiškimo pirmininke junkeri Mes šiandien susirinkome kad apžvelgtumėm jūsų komisijos darbą. Noriu padėkoti visiems komisijos nariams, kurie atvyko į plenarinį posėdžių salę. Taip pat norėčiau padėkoti jums už jūsų pasišventimą, už jūsų darbą Europai. Aišku, tai prasidėjo ne nuo to momento, kai jūs buvote išrinktas Europos komisijos pirmininku ar dar prieš tai išpicin kandidatų. Iš tikrųjų, per visą jūsų politinę karjerą tam galime matyti ir savo pirmininkavimo komisijai metu metu. Jūs aiškiai parodėte, kad Europa turi neizoliuotis, o vienytis. Jūs turėjote mm, spręsti Junktinės karalystės breksito klausimą, jūs turėjote surasti europinį atsaką į migracijos problemą, e, pabėgėlių prieimimo klausimą, kova su populizmu, dar vienas klausimas, Junkerio planas, ekonominės ir pinigų sąjungos gilinimas, Graikijos išlaikimas eurozonoje. Tai buvo milžiniški iššūkiai lygiai ir nežiūrint nuomonių skirtumų, kontroversijų ar diskusijų, kurios, aišku, parodė, kad demokratija yra gyva, jūs visuomet galėjote pasikliauti Europos parlamento palaikymu, siekiant sažiningesnės Europos, tvaresnės Europos, kuri būtų arčiau piliečių. Labai ačiū už jūsų darbą, ačiū už pagarbą, kurią visuomet rodėte Europos parlamento. Dabar žodis jums.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 Gerbiamas parlamento pirmininkė, gerbiamas tarybos pirmininkė, ponios ir ponai, prieš lygiai penkerius metus, lygiai tą pačią dieną jūsų parlamentas pritarė mano komisijai, patvirtino ją ir nieko met neatsėmė šio sprendimo. Iš tikrųjų buvo mūsų santykiai galbūt kartai sudėtingi, bet visuomet, poli, bet visuomet mandagus, neramus, bet visuomet tvarkingi ir viso, noriu padėkoti jums už tai, nes parlamento palaikymas buvo labai svarbus, tai yra Europos piliečių išrinktų atstovų palaikymas atspindint um, Europos demokratiją ir kiekvienam Mm, kas tą pasi, palaikymą gavo, buvo tai labai svarbu. Aš matau daug pažįstamų veidų, e, daug kas tapo draugais, ne vien tik tai tarp instituciniais, bet visam gyvenimui draugais. Ir norėčiau padėkoti Jums visiems iš širdies gelmių ir noriu padėkoti ir mm, pirmininkui Tuskui. Mes buvome e, broliai dviniai, bet net ir broliai dviniai kartais gali nesutarti, gali nuomonės išsiskirti išsiskirti, tačiau mes sugebėjome išmintingai savo nesuturimus paslėpti ir galbūt iš tikrųjų jūs nustebins tai, kad kartais būdavo nesutarimo tarp mūsų. Aš noriu padėkoti už um, draugystę, palaikymą. Um, iš tikrųjų, ta draugystė man labai svarbi ir ypa, politiniam gyvenime tai yra retas dalykas ir netgi toje pačioje šeim, politinėje šeimoje tai yra retas dalykas ir tikrai nebūčiau galėjęs nuveikti to, ką nuveikiau be to. Ir paskutinį kartą kreipiuosi į parlamentą, norėčiau todėl palinkėti sėkmės poniai von der Leyen. Iš tikrųjų, ji yra tas žmogus, kurio dabar reikia komisijos vadovo poste, jai reikia mūsų palaikymo ir mm, linkiu Ursulai palankaus vėjo. Noriu taip pat padėkoti savo komisijos nariams, kadangi be jų aš nebūčiau galėjęs nieko padaryti. Tai yra vyrai ir moteris, kuri kiekvienas kartu atskirai ir kartu visi kolektyviškai iš tikrųjų um, nusipelnė savo darbų Europai. Labai ačiū Jums visiems. Kai pradėjau darbą 2014 metais, Europa iš tikrųjų buvo trapi tie įskilimai solidarume, įtrukiai solidarume buvo didžiuliai. Ir 14 metais Europa nebuvo labai mėgiama. Ir tai mano komisija buvo vadinama paskutinio šanso komisija. Bet aš turiu kalbėti apie komisiją, kuri tarnavo Europai. Ir mes 2014 metais iš tikrųjų ėmėme dirbti lemtingų momentų Europai. Ir mes visi turėjome suteikti gyvybę tam paskutiniam šansui, kuris buvo likęs Europai ir mes kartu su kolegomis nusprendėme suformuoti politinę komisiją. Norėjau, kad komisijos nariai būtų išrinkti be Brist kitų komisarų. Na, aš turėjau du. Norėjau, kad visi būtų išrinkti, ar tai nacionalinių lygmenių, ar tai europinių lygmenių. Aš norėjau, kad komisijos nariai būtų žinomi veidai savo šalyse ir Europoje. Aš pakviečiau juos neužsidaryti Briuselėje, tarp Berlemonto sienų, o važinėti, kalbėtis, palaikyti dialogą su kitais išrinktais atstovais ir su visuomenės nuomonės formuotojais, su piliečiais. Ir per šios penkerius metus mes surengėme mm, 1815 dialogų. Mano komisijos nariai 911 kartų lankėsi nacionaliniuose parlamentuose, regionų parlamentuose. Uh, Kadencijos pradžioje aš jums pažadėjau, kad komisija sutels dėmesį į esminius dalykus dideli dalykai dėl didelių dalykų ir mes norėjome parengti tokius teisės aktus, kurie buvo reikalingi ir 88, pro, 88 88 procentais mažiau teisės aktų pasiūlėme. Mes pasiūlėme 172, 162 teisės aktų patobulinimus. Tai netrukdė e, kaltinti toliau komisija, kad tarsi ji nesirūpina. Bet noriu pasakyti tris dalykus. Aš norėjau, kad būtent jais būtų pavadintas komisijos darbas - augimas, užimtumas ir investicijos. Dabar Jau turime 25 augimo semestrą iš eilės. Europoje mes sukūrėme 14 milijonų darbo vietų. Nedarbas yra žemiausias nuo 2000-ųjų. 73,9 procentai yra užimtumo lygis, investicijos yra 432 milijardai tokio lygio. Pradžioje mes galvojame, kad tas planas bus nesėkmingas. Uh, visi kalbėjo apie Junkerio planą. Dabar, kai jau ka, tas planas akivaizdu, kad yra sėkmingas, visi kalba apie Europos strateginių investicijų planą. Tai štai kokia istorija. Milijonas darbo vietų sukurta dėka šio plano. Mes stabilumo paktų, augimo paktų suteikėme naują prasme, pasitelkdami atitinkamas priemonės, nežiūrint daugumos valstybių narių e, noro, pozicijos, kurie nieko mes sugebėjome praturtinti stabilumo paktą ir turime rezultatus. Deficitas nuo 6,6 procento iki 0,7 procentų sumažėjo. Tai lankstumas buvo tinkamai apmastytas tame stabilumo pakte ir iš tikrųjų leido pasiekti tokių rezultatų. Portugalija, Italija, Graikija reikalavo, kad mes imtumėmės veiksmų jų labui ir tai padaryta. Aišku, buvo ir nusivylimų ir žingsnių atgal per šią kadenciją, nes nežiūrint mūsų visų pastangų, mes nesugebėjome Kipro susivienimo klausimą pastumėti į priekį. Negalėjome sudaryti sutarties su Šveicarija, nežiūrint visų pastangų, kurios buvo dėtos taip intensyviai ir gausiai, taip pat nesugebėjome suformuoti bankinės sąjungos. Ne dėl to, kad iš komisijos nebuvo tinkamų pasiūlymų, bet dėl to, kad nebuvo pakankamų pastangų iš valstybių narių pusės. Bet jeigu nesudarysime tinkamos bankinės sąjungos, uh, nesutarysime e, ekonominės ir pinigų sąjungos, e, bankinės sąjungos, kuri būtų žinoma visame pasaulyje, mes nebūsime pasirengę sureaguoti į ateities iššūkius, ateities šokus, ar tai būtų vidiniai e, šokai, ar iš išorės atėję. Ir mums tenka prievolė sukurti indėlių garantijų sistemą, Be indėlių garantijų sistemos bankinė sąjunga be indėlių garantijų sistemos ir be bankinės sąjungos neturėsime tinkamos ekonominės ir pinigų sąjungos. Ir tą reikia žinoti ir tinkamai sureaguoti tos iššūkius. Mes žinome per penkerius metus, kokios buvo krizės, visgi galime pasidžiaugti ir sėkmingais dalykais. Aš nenoriu, aišku, pereiti prie pasitenkinimo išreiškimo vien tik tai, nors tikrai norėčiau to, bet tikrai galime pasidžiaugti sėkmingais pasiekimais. Aš noriu paminėti ES socialinę dimensiją. daugelį metų nemėgtas klausimas, tai yra socialinių teisių e, e, ramstis. Dėl jo nieko nebuvo daroma daug metų, dabar mes jį turime ir prieš patvirtinant socialinių teisių ramsti mes Taip pat patvirtiname direktyvą dėl komandiruotų darbuotojų ir priešingai nebuvo tikėtasi, sugebėjome užtikrinti, kad parlamentas ir taryba susitartų. Man atrodo, tai yra sėkmingi pasiekimai. Komisija iš principo užtikrino, kad už tą patį darbą būtų garantuotas tas pats atlyginimas, tai yra darbuotojų orumas. Uh, Ir jeigu mes galvome, kad galime sukurti Europą, kuri klėsties, bet nes, nesirūpinsime tais, kurie dirba, tai tikrai nieko nepadarysime. Dar vienas pasiekimas, man atrodo, yra Graikija. Kalbam apie tai, kadangi labai dėl to daug dirbau ir nerimavau. Graikijai mes sugražiname tą orumą, kuris kurio jį nusipelnusi. Pernelyg ilgai iš tikrųjų buvo trypčiajama vietoje ir nieko nedaroma dėl Graikijos žmonių orumo. Ir aš tikrai labai pasistengiau, kad būtų šiai tautai gražintas visas orumas, kilnumas, kuris jiem priklauso. Mes turėjome dirbti dėl Graikijos interesų. Aš prisimenu ilgas naktis, kuomet dirbau su Samara Sipras e, ir Misotakis vyriausybėmis ir mes tengiamės išspręsti Graikijos problemą. Buvo daug, daug vyriausybių, kurios nenorėjo, kad komisija rūpintųsi tą klausimą. Aš atsimenu tuos telefoninius skambučius iš nemažas skaičius ministrų pirmininkų, kurie man sakė, rūpinkis savo reikalais, o čia yra valstybės reikal, reikalai rūpintis e, Graikijos klausimais. Man atrodė, tai yra galbūt naivi koncepcija, bet aš galvau, kad reikia laikyti sutarties ir sutartis sako, kad komisija privalo. Ir sutartis sako, kad komisija privalo rūpintis Europos bendraisiais interesais. Ir tai buvo Europos bendrasis interesas išvengti eurozonos suirimo. Todėl mes turėjome pagrindo rūpinti šio klausimu. Afrika. Taip, Afrika. Europiečiai negali užmiršti savo artimiausių kaimynų, pirmųjų kaimynų, tai yra Afrikos, tai yra žemynas, kuriam reikia mūsų solidarumo bet ne vien tik tai mūsų labdaros. Labdaringumas tai yra senas europiečių e, e, įprotis, o dabar reikia galvoti apie tikrų partnerių partnerystę ir Europa e, turi investuoti Afrikoje, kurti darbo vietas. Mes neturime Afrikos vertinti vien tik tai per pabėgėlių krizės prizmę. Mes turime galvoti apie afrikiečių orumą ir tokiu būdu tik tai mes galime spręsti pabėgėlių klausimą. Bet reikia padaryti tai, kas yra būtina, kad kad jūros nebeskestų žmonės. Ir Europa gali padaryti daugiau, jeigu taryba, kaip kad padarė parlamentas, būtų parėmęs visas komisijos iniciatyvas, kurias pateikėme 2015 m. kovo dėl perkelimo viduje, toliau 16 m. balandį dėl Dublino sistemos reformos. Bet nepamirškime, kad Europos dėka mes sugebėjome 760 760 tūkstančių gyvybių mes sugebėjome iš, išgelbėti viduržėmio jūrą. Ar čia vienintelis tik išgyvenęs žmogus, kuris išgelbėtas, kuris pla. Prisiminkime, ką padarėme 15 metais dėl pabėgėlių, tuomet parlamentas plos įstojęs. Ir aš tada jūsų klausiu, jūs plojate, bet ar jūs esate tikri, kad po dviejų metų jūs vis dar plosite man? Uh, daug daugelį e, valstybių iš tikrųjų vidaus politikoje matėme daug nusivylimų dėl solidarumo, mūsų solidarumo. Mane neramino tie klausimai dėl tarptautinės priekybos tai buvo labai sudėtingas klausimas, kontroversiškai vertinamas mūsų, daugelio mūsų valstybių labai dažnai buvo pasitelkiami geri argumentai mm, prieš e, tas sutartis, kurios sudaromos paskubomis. Ir tikrai mes pakeitėm e, situaciją. Sudarėme 15 susitarimų ir turime e, dabar priekybos sutartį su 60 valstybių. Tai yra 40 procentų pasaulio turto priekybos sutartis leidžia mums dirbti tarptautinėje arenoje. Tokiu momentu, kur, kuomet JAF atgrėžia nugarą daugia šališkumui ir organizuotam solidarumui su kitais. Turime taip pat kalbėti ir apie Europos vaidmenį pasaulyje. Didžiausia Europos sėkmė pasiekimas ir toliau yra tai, tas faktas, jog pavyko išsaugoti taiką žemynė. Skamba labai savaime suprantam, lyg būtų labai savaime suprantama. Tačiau kaip tik šiuo metu, kuomet čia kalbame, 60 karinių konfliktų pasaulyje vyksta ir nei vienas iš jų nevyksta Europos teritorijoje. Tai yra ta teritorija, kurioje vyko kruviniausios um, kovos dar praėjusiame šimtmetyje. Taigi taika nėra savaime suprantamas dalykas, didžiuokime tuo. Bewusst, junge... Suprantu, kad jaun, jaunuomenės neuždegsi tą temą, pasakydamas, kad štai Europa juk taiką išsaugojo bet reikia kalbėti su jaunuoliais apie tą nuolatinę dilemą Europos žemyno tarp karo ir taikos. Vien pasižiūrėkime į artimiausią kaiminystę ir pamatysime, koks pavojus šiuo metu yra iškilęs, kokia yra trapi tarptautinė saugumo situacija ir kokia vertinga tuomet yra taika Europoje. Reikia jaunuoliams pasakoti apie karą ir apie taiką. Po 20 metų nebus nei vieno europiečio, kurio um, tėvai ar seneliai dar išgyveno karą, gyveno karo laikais. Todėl būtinai kalbėkime su jaunuoliais apie karą ir tai, ką aš pats tą nuolat darau. Tačiau to nepakanka kaip paaiškinimo jaunuoliams reikia kalbėti ir apie perspektyvą, apie ateitį Europos. O kokia yra Europos ateitis? Mes esame pats mažiausias žemynas. Kai kurie, dauguma, atsiprašau, europiečių net nežino to. Mes esame mažiausias žemynas. Politika. Yra mm, vieta, kur suplauka, suplaukia geografija ir demografija, šie du dalykai į vieną. E, mes e, išmirsime, neišnyksime, bet mūsų bus vis mažiau. Kadaise buvome, e, ar šio šimtmečio pradžioje buvome 20 procentų dar europiečių pasaulyje, šimtmečio pabaigoje tas skaičius reikšmingai. Ir mes tikrai prarasime daug pajėgumų savo. Nė viena e, valstybė narė šimtmečio pabaigoje nebepriklausys e, G7, kuris apskri... didžiajam septynetum. Septynetui, kad manau, kad jis apskritai turėtų ir išnykti kaip institutas, e, didysis dvidešimtukas yra svarbesnis. Taigi, tie, kurie mano, kad reikėtų mažinti europinių temų, siaurinti jų ratą, ir grįžti prie nacionalinių aspektų labai klysta, nes Europa reiškia ir mūsų stiprybę bendromis jėgomis pasiekiama, turint galvoje menkstančią įtaką pasaulyje, kurią turime. Ir turime galvoti taip pat ir apie bendrą sprendimų prieimimą. Aš vis dar pasisakau už tai, kad kvalifikuota dauguma būtų sprendžiami klausimai bendroje užsienio reikalų taryboje ir saugumo klausimais. E, nes tuomet Europa aiškiau pasisakytų. E, tokią įdomią patirtį turėjau Vašingtone. E, praėjusiu metu pabaigoje lankiausi pas prezidentą Donaldą Trumpą ir kalbėjau apie galimybės išvengti grėsusio mm, ekonominio karo. Kodėl mums pavyko tai pasiekti? Trumpas labai ilgų išvedžiojimų pateikė pradžioje, tą jis mėgsta daryti ir e, buvo daug asmenų ten sėdėjusių salėje, patarėjų, e, kitų e, pareigūnų. Ir e, aš sakiau, kad reikia visą tą pasakyti dar ir europiečiams. Jis klausia, kodėl? Todėl, kad komisija turi čia irgi tarti žodį. Ir labiausiai reikia kreipti čia dėmesį į tai, ką nori pasakyti Europos komisijos pirmininkas. Tas jam padarė įspūdį. Ir kai turiu omenyje, kad Liuksemburgietis tiesiog ateina ir pasako Junktinių Amerikos valstybių prezidentui, kad štai, žiūrėk į mane, uh, esame e, lygus ir aš čia tarsiu žodį, tuomet tai yra tikrai spūdinga. Kągi, palieku šį postą. E, esu dėl to, negaliu pasakyti, kad labai laimingas, bet vis dėlto džiaugiuosi, kad e, galėjau čia dirbti, kad dėjau visas pastangas. Ir jeigu tą darys visi, tikrai reikalai pakryps geresnė linkme. Didžiuojasi galėjęs dirbti šioje pozicijoje. Ir pavyko, manau, mm, suprasti man ir pamatyti, kad gali būti puikia, kad ir maža, didžio mechanizmo. Tai gyvuoja Europa. Grazie. Grazie, prezidente Juncker. Ačiū. Ačiū pirmininkė Junkerį. Ačiū dar kartą. O dabar išklausysime frakcijų pirmininkų kalbas. Pirmiausia, PPA vardu ponas Weberis pirmininkė, mielas Ranai Klodai Junkeri. Iš tiesų, šiandien atėjo metas atsisveikinti. Didis europietis e, per ateinančias kelias savaitės jau paliks šią didžiąją politikos areną. Mes, e, krikščionys demokratai, lenkėmės tau ir norime nuoširdžiai padėkoti už gyvenimo pasiekimus, už nuveiktą darbą per tavo gyvenimą. E, Būdamas 36 jau buvai Luksemburgo finansų ministras, e, dalyvavai sustikimuose taryboje e, tarp Vokietijos ir Prancūzijos per vykstančias e, dėrybas, ieškojai kompromisų, kaip Luksemburgietis tikriausiai keliavai nesuskaičiuojama daugybę kartų tarp šių šalių ir kovojai visomis išgalėmis už demokratizavimą Europos. Ir nesvarbu, kaip viskas pasisuks vėliau, tu, Žanai Klodai, tapsi simboliu demokratiškos Europos ir gali tuo didžio, didžiuotis. Tavo talentas yra ieškoti ir rasti e, kompromisą. Daugybę ginčių esi užglaistęs, daugybę žmonių sutaikinęs ir tu ir pats, štai pavyzdžių, iliustravai, kad ir Donaldas Trumpas negalėjo užsimerkti prieš e, tavo šitą didžiulį sugebėjimą. Prieš penkerius metus susidūrėjai su daugybė krizių per tavo kadencija dėje prisidėjo dar kelios kitos - migracija, breksitas. Nebuvo lengva. Užduotis, kurias sprendžiame, nėra mūsų pačių pasirinktos, jos mums tiesiog tenka. Kartu su visa tavo m, mm, savo m, mm, kolegija e, dirbai intensyviai per tos penkerius metus, kartu ieškojote atsakymų į kylančius klausimus. Tikrai pasinaudojote suteiktomis e, progomis. Ir Europa dabar visiškai kitokia nei prieš penkerius metus. 12 e, milijonų e, bedarbių rado e, darbą, daugybė e, prekybos sutarčių sudaryta, e, breksitas e, sprendžiamas dėl tavęs, e, tavo darbo dėka Europos žemynas tapo visai kitokiu žemynu negu prieš penkerius metus. Dar paminėsiu keletą dalykų man įstrigusių. Reikia pasakyti, kad įstatymų tekstai yra vienas dalykas, žmonių realus gyvenimas kasdienybė kai kas kita. Jeigu kalbame apie e, stabilumo paktą, čia minėjai Graikiją, kitas e, valstybės narės, reikia pasakyti, kad e, per pastarusius keliarius metus matėme, kad taikant teisės aktus visuomet reikia turėti galvoje ir paskirą pilietį Europos sąjungos, kuriam tai nemažai lemia. Dar kas man įstrigo yra tai, kad e, Europa vis dar daugelio suvokiama kaip pinigų Europa, kaip rinkų Europa. O tu visuomet sakydavai, kad mes esame už socialinę rinkos ekonomiką. Esi e, kasyklos e, e, darbininko sunus, tikriausiai gali daug papasakoti apie tai, e, kas yra kasdienybė davose per diskusijas ir daugelį klausimų iškėlė kaip prioritetą labai svarbą Europos darbo, Sąjungos darbo atvarkė. Ačiū už tai. Na ir dar vienas dalykas, niekuomet nesileidai kompromisus dėl pagrindinių vertybių - demokratija, teisinė valstybė, vyro ir moters lygios galimybės, laisva Europa. Už šias vertybės kovojai, jas gyniai ir nei išorėje, nei viduje nedarai čia jokių kompromisų. Ačiū ir už šį akcentą tavo darbo. Įpūtai naujos gyvybės Europos idėjai labai aiškiai pasisakė prieš nacionalistus ir populistus. Mažas rinkėjų aktyvumas rinkimuose e, ir jo sprendimas, e, didinimas e, buvo dalykai, kuriuos kreipiai dėmesį ir tau tai pavyko. Ir dar vienas dalykas, mielas Žanai Klodai, tavo, frak, tavo frakcija, EPP frakcija tikrai didžiuojasi tavimi žemynas tapo geresnė vieta gyventi dėl tavo darbo. Esame laimingi, galėdami tą pastebėti. Tave tikrai e, daug kas labai vertin, vertino su Alsidu Degasperi, su Robertu Šumanu, su kitais. E, esi vienoje lygoje. Buvai tikras demokratas daug kur pasisakydamas e, kalbėdavai apie Europą kaip apie um, e, savo mm, meilės romaną ir apie savo meilės romaną su ja. Aš manau, kad tai jau nebe meilės romanas tiesiog, bet e, kad tiesiog e, sudarai sąjungą, benesantokas su Europos sąjunga ir matyti, kad tau tie klausimai e, labai rūpi, tu esi užsidegęs, juos nori spręsti ir visų krikščionių demokratų frakcijos vardu, narių vardu noriu tau nuoširdžiai už tai padėkoti. Labai ačiū, ponia Weberiui, toliau socialdemokratų vardu Garcia Peres. Ačiū, ponios ir ponai, kad žinotume, kur link veda kelias, mes turime žinoti, kokiu keliu atkeliavome. O keliavome ne taip jau lengvai. Tačiau o, Junkeris mus vedė gerai. Prieš penkerius metus jūs pateikėte mums savo planus. Planus, kurie turės toliau kurti Europą. Ir mes gerai žinome, kiek kartų jūs bandėte nutolti ir atsisakyti tos griežtos taupimo politikos, kurią savo laiku labai griežtai taikė e, ankstesnis pirmininkas Baroso, reikia pripažinti, kad mes ne visada galėjome pritarti tiems radikaliems sprendimas, kuriuos turėjome padaryti, kad eitume naujų kelių, bet ateityje mes sugebėsime. Ir jūs, kai pradėjote vadovauti komisijai, patekėte visą virtinę įvairiausių naujų priemonių, 90 procentų priemonių gyvendinta ir tik maža dalis liko uh, popieriuje. Tai nedemonstruoja, kad komisijai nepateko, nepavyko. Bet tai tik tai parodo, jog komisija siekia labai ambicingų tikslų užtikrinti socialinę lygybę, pakelti užimtumo lygį ir taip toliau. Programa buvo labai ambicinga, juolab, kad jums teko dirbti tuo metu, kai Europą ištiko pati žiauriausia per jos istoriją finansinė krizė, ko gero. Jums teko dirbti su valstybėmis narėmis, kurios nepademonstravo reikiamo solidarumo. Tada prasidėjo problemos dėl jungtinės karalystės įstojimo, problemos ir problemos. Bet tai tik rodo, kad mes Neturime kaltauti praeities klaidų ir visada turime būti kartu, padėti vieni kitiems. Socialdemokratai visada veikia labai atsakingai, gynė Europos namų projektą ir gynė teisės viršenybę mes dirbome nenuilstamai su Francu Timermanu gindami pagrindinius mūsų puoselėjimus principus ir kovodami su populizmu. Visą tai sudarė komisijos stipriausią šerdį ir lygiai taip pat mes ketiname rimtai bendradarbiauti kitą komisijos kadenciją. Jūs pateikėte sprendimų ištikus labai rimtai migrantų kriziai. Ir tas sprendimas rėmėsi solidarumo principais bei valstybių narių atsakomybė labai Gaila, kad nepavyko visko įgyvendinti, bet tai nereiškia, kad turime nuleisti rankas. Mes turime ir toliau tobulinti Dublino reglamento sistemą ir kovoti su. Uh, neigiamomis apraškomis. O prekybos rytyje mes turime dirbti, kad galėtume prekiauti toliau, bet Europa turi kalbėti vienu balsu. O jūs atstovavote per kadenciją visai Europos Sąjungai. Lygiai taip pat jūs paminėjote, jog Afrika Europai yra labai svarbi, tą patį kartoja ir vyriausiųjų išorės santykių galiotinė Moherini. Jūs daug ko pasiekėte. ES e, transformacija ekonominė prasme įvyko, įsaugota eurozona, pateiktas investicijų planas, Europos ekologiškas e, susitarimas ir daugelis kitų darbų, kuriuos tęs e, kitos sudėties komisija. Bet visa tai suteikia daug energijos žmonėms dirbti toliau. Mes taip pat turime geriau išnaudoti tuo lankstumu, kuris, kurį dabar suteikia stabilumo ir augimo paktas, kad kovotume prieš neligybę. O jums asmeniškai noriu padėkoti komisijos pirmininkę už visą atliktą darbą. Jūs daug dirbote kad būtų, pavyzdžiui, užkirstas kelias pinigų plovimui, tačiau Ministrų taryboje valstybės narės neįgyvendino daugelio problemų, nepaisant to, kad jos turi ginti mūsų bendruosius interesus. E, komisijos pirmininė Jurki, taip jūs sukūrite socialinių teisių ramstį, tačiau tai tik darbo šioje srityje pradžia. Reikia toliau patvirtinti konkrečias specialiasias priemonas, kurios užtikrintų didesnę socialinę apsaugą, kuris uh, toliau tobulintų kolektyvinių susit, kolektyvinius susitarimus, visą tai leis pagerinti žmonių gyvenimo kokybę. Dabar e, dėl Europos komisijos pasiektų tikslų, jūs patsgi pasakėte, kad 40 procentų to, kas buvo